Pradedame posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai jau yra paskelbti. Jūs juos turite. Ar kas nors turi pastabų? Nematau jokių pastabų ir prieštaravimų. Protokolas patvirtintas. Pereiname prie labai svarbaus darbo atvarkės klausimo. Tai yra klausimų komisijos pirmininkui valanda. Labai širdingai noriu pasveikinti tarp